balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12 val. Periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra a, e, pono Gydo Milano pranešimo. Tai čia kalbama apie žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategiją. Pone pranešėjau, jums žodis. Ačiū, pane pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komitetui už jų darbą, kuris didžiąją narių daugumą priėmė šį pranešimą. Mes tikimės, kad plenarinėme posėdėje taip pat bus pritarta šiam pranešimui, nes iš tiesų <laughs> žvėjams Adrijos ir Jonijos jūrose e, tai tikrai įdomus klausimas, bet man atrodo, kad tai bet kokia atveju naujos strategijos pradžia viduržėme jūroje. Taigi, kaip galima traktuoti šį pranešimą? Mes apsižvelgėme į bendrą kontekstą, kuriame matome, kad komisija nori nustatyti jūrų strategiją, tai būtent Adrijos ir Jonijos jūroms. Praėjusiai rugsėjai buvo priimta priemonė konkurencijavo Kroatija ir Italija. Ir e, remiant šią priemonę turėtų būti sukurta išsami e, strategija būtent šiam mikroregionui. Bet e, ši strategija tarsi apima ir daugiau. Aš norėčiau atkreipdėmėsi į kelis dalykus. Šis pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, yra susijęs su tuo, kad mes E, būtent e, įgyveniname naują bendrąją žuvininkystės e, politiką. Ir parlamentas balsuos dėl šios politikos ir bus nustatytas septynių metų laikotarpis, tai finansavimo laikotarpis naujam žuvininkystės fondui. Ir šis finansavimas būtent lems žuvininkystės sektoriaus ateitį. Tai manau, kad tai yra tikrai svarbus momentas dabar priimti šiuos sprendimus. Ir būtent reikia atkreipti dėmesį tai, kad dabartinės taisyklės šioje, šiame sektorė yra pernelyg bendro pobūdžio ir e, e neišsprendžia tų problemų, kurios kyla atitinkamose jūrose. Adrijos jūra, skirtingai nei viduržėmė jūra, yra uždara jūra. <clears throat> Todėl ekonominių požiūrių Adrijos jūroje kyla skirtingos problemos nuo viduržėmė jūros žvejybos e, praktika yra kita, yra, žinoma, kitos technologijos naudojamos. E, taip pat e, tarptautinis pobūdis lemia daug ką. Yra, žinoma, sustarimas pasiektas su trim valstybėmis - Italija, Slovenija ir Kroatija. Tai yra trys valstybės, kurios taiko skirtingas taisyklės ir mechanizmus, tačiau jos yra šalia viena kitos ir ekonomiškai yra labai susijusios. Uh, Žinoma, šioms valstybėms taikomos viduržėmio jūros strategijos taisyklės, bet jos nepadeda vykdyti kontrolę, ap, apsaugoti žuvų išteklius. Todėl žuvų ištekliai menka, žvėjai uždirba vis mažiau, todėl kyla papildomų socialinių problemų. Ir būtent plenarame posėdėje mes turėtume spręsti šią problemą dviem priemonėmis. Tai būtent naujas veiksmų planas turėtų padėti, kuris e, susijėtų ES valstybės narės ir ne valstybės narės, būtent įgyveninus žuvininkysės reformą. Ir šios taisyklės neturėtų būti taikomos bendrai visoje Europoje. Jos turėtų būti skirtingos kiekvienam regionui. Čia aš kalbu pirmiausia apie tą procesą, kuris dabar vyksta, tai kad vyksta regionalizavimas. Jeigu mes norime, kad taisyklės būtų bendros ir kad būtų taikomos vietos lygmenių, tai, tai būtent šio pranešimo aš tai ir pabrėžiu. Ačiū. Pranešėjai, keturi kolegos norėtų pasisakyti. Šio klausimo pirmas kalbėtojas yra panas Plenkovičius. Ačiū. Pirmininkė, noriu pasidžiaugti pranešėjos darbu. Ji didžiausią dėmesį skiria Adrios ir Jonijos jūros vykdomai žuvininkystai. Aš manau, kad visa apimanti strategija būtų naudinga visoms valstybėms, kurios ribojasi su Adrijos ir Jonijos jūra ir kurios turi laikytis ES nustatytų žuvininkystės taisyklių. Aš manau, kad žuvininkystė turi būti viena iš pagrindinių ūkinės veiklos sričių ir norėčiau paskatinti didesnį dėmesį teikti salų ūkio tvarumui. Ačiū. Ačiū, ponas Štyje toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešėją. Turiu pastebėti, kad kadangi pranešimas buvo parengtas iki Kroatija įstojo į Europos Sąjungą ir jinai buvo minima tik kaip būsimoji es narė. Reikia ištaisyti tekstą. Bendradarbiavimo srityje Adrijos ir Jonijos jūrose egzistuoja problema ir dalis Adrijos jūros nepatinka į ekologinės ir žuvininkystės zonas, į žvejybos rajonus. Kroatija deklaravo žvejybos rajonus Adrijos jūroje, bet jie taikomi tik trečiosiom šalims, bet ne Europos Sąjungoje. Ir būtent pats pranešimas reikalauja, kad būtų taikomi standartai, kuriuos taiko Kroatija ekologijos ir žuvininkystės srityje. Visą tai turi būti taikoma ir kitoms valstybėms narėms ir jos privalo laikytis nustatytų taisyklių. Šis klausimas, kaip politinis klausimas, buvo iškeltas. Ir kai tik tai bus politiškai nustatytos ribos tarp Kroatijos ir Slovenijos, klausimas, sprendimas pajudės. Pone Šteir. Tomašič. Kaip e, Kroatijos narė mane domina šis klausimas, nes žuvų išteklių nustatymas yra labai svarbus dalykas visoms besiribojančioms valstybėms. Ir aš manau, kad visi apsauginiai veiksmai, kurie užtikrins žuvų išteklių tvarumą, yra svarbus, kad nebūtų per nelik daug sugaunama žuvies. Ir aš manau, kad toks tvaru, tokia tvari žuvininkystė padėtų geriau išsaugoti aplinką. Tam, kad strategija būtų tinkamai įgyvendinta, reikalinga suteikti valstybėms daugiau kontrolės priemonių, atlikti Adrijos jūros tyrimą, nes tokiu būdu kiekviena valstybė galės tinkamai kontroliuoti žvejybą šioje, šiuose vandenyse. Ir e, tai duos naudos ne tik nacionalinėms ūkiams, bet taip pat ir Europos Sąjungos ekonomikai. Pane Šulca, ačiū. Jūs matote, kad Kroatijai labai svarbus dalykas yra žvejyba Adrijos jūroje. Adrijos jūros jūra priklauso Kroatijai ir taip pat e, dviem kitom valstybėm narėm, o Jonijos jūra mes dalyjėmės su Graikija. Yra dar Bosnija Hercegovina, taip pat ir Albanija, kurios ribojasi su Adrijos jūra, taip pat Juotkalnyje šalis kandidatė Ir mes norėtume, kad visos to šalis būtų kartu su mumis. Todėl integruotas šių vandenų valdymas yra labai svarbus dalykas. Neseniai aplinkos komitete mes svarstėme, kaip valdyti šį žuvininkystės rajoną ir sąsiaurius. Aš manau, kad a, abi zonos yra tarpusavyje suderinamos, mes turime užtikrinti tvarų jų išnaudojimo, kadangi aš e, kilusi esu iš Dubrovniko, kur mes auginame dvi geldžius moliuskus, tai manau, kad pats veiksmų planas bus svarbus ir mums. Turiu galvoje veiksmų planą, kuris bus netrukus patvirtintas. Ačiū komisijos vardu, komisijos pirmininko pavaduotoja Reding. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai Milanai už šį svarbų indėlį. Komisija sveikina ir džiaugiasi parlamento pakartotinai, pakartotina parama pačiai strategijai šiame regione, strategija, kaip žinote, be kitako apima jūrų vandenų, žuvininkystės, akvakultūros ir aplinkos apsaugą ir taip pat inovacijų bei mokslinių tyrimų aspektą. Nebejotinai, kad svarbiausias vaidmuo siekiant numatytų tikslų teks vietos valdžios institucijam. Kalbant apie žuvininkystę, tai tikrai e, mes remsime visas priemonės, kurios užtikrins taisyklių laikymasi ir kurios padės geriau kontroliuoti žvejybą. Komisija nori užtikrinti, kad mišrių išteklių naudojimas būtų vykdomas pagal vienodas taisyklės. Komisija mano, kad reikalinga pagerinti mokslinius tyrimus, aiškinantis, kokia yra šiuose jūrose žuvų išteklių būklė. Komisija ketina patvirtinti um, žuvininkystės Adrijos ir Jonijos jūrose strategija, po to bus patvirtintas ir veiksmų planas. Ta mes padarysime pirmąjį 2014 metų semestrą, atsižvelgdami į pranešėjos siūlomus pakeitimus ir pasiūlymus, taip pat ir į parlamento narių pasiūlymus. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai. Baigėme diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12 val. Dabar perinama prie paskutinio darbo atvarkės punkto. Šiandien tai būtent Ester Telangė pranešimas siekiant veiksmingesnio